paaiškinimai. Kolegos, kurie išeidinėja iš salės, prašau jų tai daryti tyliai, kad netrukdytumėte balsavimo motyvo aiškinimui. Pone Morvai. Ačiū. Mano mikrofonas kai kada neveikia. Finansinės paslaugos. Finansinių paslaugų reglamentas balsavau dėl pranešimo šią temą. Manau, kad labai svarbu finansinėms paslaugoms taikyti griežtą reglamentavimą. Man tai svarbu kaip vengriai, nes matau kasdienėme gyvenime, kad bankai griebėsi piknaudžiavimo ir kėsinasi į vartotojų teisės. Ir matau, ką tokie veiksmai atneša, kai šimtai tūkstančių vengrų skundžiasi dėl pas, pa, paskolų paimtų užsienio valiuta. Paslaugos turėtų būti reglamentuojamos ne tik šiuo požiūriu, bet taip pat ir dėl štaiko, nežiūrint užsienio e, valiuta paimtų paskolų ir tragedijos kilusios dėl valiutų kurso pakeitimo, bankai vis tiek verčia vengrijos piliečius pasimti papildomai mokėjimų korteles ir, ir, ir rinktis kitas paslaugas. Reikėtų tokią praktiką e, reglamentuoti. Ponas Mamikins, ačiū pirmininkė. Šiandienos ekonomikos neįmanoma įsivaizduoti be e, elektroninių sandorių. Prisiminkime tuos laikus, kai pinigai tiesiog perėdavo iš vienų rankų į kitas. Šio laikinė visuomenė naudojasi elektroninėmis finansinėmis paslaugomis vis plačiau. Būtent todėl svarbu įtvirtinti teisinius principus, kuriais e, būtų paremti tie finansin, e, elektroniniai sandoriai. Ir kuo geresni teisės aktai, tuo lengviau e, šį klausimą tvarkyti. Svarbu, kad sistema būtų skaidri ir kad vidaus rinkoje turėtume galimybę plėtoti finansinių sandorių e, rinką. E, sandoriai turi būti taip pat standartizuoti, taip pat turi aiškiai būti apibriežti tarpininkai, e, visos operacijos turi vykti pagal tam tikrus patvirtintus standartus, kad vartotojai pasitikėtų. Toliau ponas Polčiak. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, balsavau. Balsavau už poną Tajanį. Manau, kad e, elektroninių sandorių rinkos sukūrimas bei vartotojų apsauga, mūsų žmonių finansiniai gebėjimai, visa tai labai svarbu ir vertinga e, ypatingų konkrečių paslaugų pasinaudojimui. Manau, kad reikia sukurti vieningą erdvę tokiems mokėjimams. Ypač svarbu užtikrinti, kad e, tai būtų saugi aplinka. Kalbame apie e, kapitalo rinkų integravimą, kitas susijusias priemonės, visos jos yra labai svarbios mūsų vartotams, svarbu, kad žmonės apie jas būtų būtų informuoti ir kad visa tai palengvintų žmonių gyvenimą. Toliau Šon Keli. Ačiū pirmininkė, balsavau už šį pranešimą ir manau, kad ponas Tajani puikiai padirbėjo. Tai bus tikrai labai naudingas dokumentas šioje srityje, nes e, vis daugiau tarp valstybinių sandorių e, vyksta ir svarbu, kad būtų aiškios taisyklės, pagal kurias tai e, ir būtų tvarkoma. Mano paties šalyje yra daugybė mažų ir vidutinio dydžio įmonių, steigėsi daug tokių įmonių ir jos eksportuos prekes ateityje internetu. Ir būtent dėl tos priežasties turime užtikrinti, kad vidaus rinka e, sustiprėtų kad tokias sandorius būtų galima saugiai atlikti. Ponas Pro, Pospišiau. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi balsavau už šį pranešimą, nes padidinus fin, elektroninių sandorių veiksmingumą, ypač tarp valstybiniais atvejais ES viduje, e, imsimės dar vieno žingsnio vidaus rinkos kūrime. E, Vakar kalbėjome apie geresnį bendradarbiavimą e, teisinėse bylose, apie galimybę e, prekiauti internetu. Visos susijusios priemonės turėtų mums padėti baigti vidaus rinkos kūrimą Europos Sąjungoje. Todėl sveikinu šį pasiūlymą bei visas nuostatas dėl e, finan, elektroninių finansinių sandorių. Ir ypač įdomu mūsų piliečiams bus tai, kad bankų mokesčiai e, mažėja. Taip pat bus užtikrinta geres, geresnis e, asmeninių duomenų e, apsauga. E, legisla, la propunerea de rezoluție legislativă Toliau e, hipoteką reglamentuojančių teisės aktų ir kinijos finansinės priemonės ES Ispanijos atvejus, pirmiausia, pane Marojai. E, Šio klausimo aš žinoma balsavau teigiamai, nes šis pranešimas skirtas padėti tiems, kurie paina hipotekos paskolas. Norėčiau pacituoti vieną, e, kai kurios duomenės. Ispanijoje daug šeimų praranda savo būstus dėl tokių paskalų. Vengrijoje situacija yra dar prastesnė. Aš jau sakiau, kalbėdama anksčiau, kad tie, kurie pasiėmė paskolas užsienio valiuta, negali pasinaudoti moratoriumu ir tokiu būdu žmonės prarado savo būstus. kad tai e, sustabdytų NVO, e, teisininkai turėtų sustiprinti savo veiklą. Jie pirmiausia turėtų paskaityti šį pranešimą, kurį aš taip pat paskelbsiu savo uh, e, tinklaraštėje. Ačiū. Toliau ponas Mamikins. Ačiū pirmininkė. Viena iš svarbiausių priežasčių dėl ko per praėjusį dešimtmetį dar daugelėje šalių, mano šalyje taip pat, e, daug žmonių nesugebėjo gražinti skolų už būstus ar automobilius. Praėjus tam tikram laikotarpiu skolinkai aišku turėtų gražinti skolas ir palūkanas, tačiau nenormalu, jeigu tiek daug žmonių, kurie nesugeba tų skolų gražinti. Todėl, mėly kolegos, žmogaus teisės e, apima ir teisę į būstą, todėl mums reikia e, reformuoti ipotekos paskolų teikimą, kad žmonės sugebėtų gražinti tas paskolas. Todėl tai aš balsavau šį pranešimą. Toliau panas Palčiak. Ačiū, ponia pirmininkė. atvirai noriu pasakyti, kad aš nepritariau šiam pranešimui. Na ir kodėl? Aš manau, kad e, nacionalinės problemos neturėtų būti perkeliamas Europos lygmenį be jokio praktinio rezultato, be bandymų rasti bendrą europinę poziciją. Nemanau, kad tai gerai. Žinoma, Aš e, užjaučiu tuos 600 e, tūkstančių žmonių Ispanijoje, kurie pralado savo turtą dėl bankų veiklos. Aišku, aš suprantu, kokios problemos yra susijusios e, su tomis preferencinėmis akcijomis, akcijomis. Tačiau aš suprantu ir jų vyriausybę, kuri bando išspręsti problemas atsiradusias ankstesnės vyriausybės darbo metu. Todėl aš negalėjau pritarti šiam pasiūlymui. Ačiū, toliau pereiname prie pasiūlymų dėl rezoliucijų, dėl mirties bausmės ir dabar ponia Morvai. Ačiū, pirmininkė. Vengrijoje iki 90-91 metų galiojo mirties bausmė, dėstydama universitete baudžiamąją e, teisę, procedūrinius jos aspektus. Aš dalyvavau teismo procesuose kartu su studentais, kuriuose būdavo skelbiama mirties bausmė. Tuo metu aš su savo studentais matėme, kaip žmonės buvo smerkiami myriop ir taip pat lankėmės kalėjimuose, kuriuose sėdėjo asmenys laukiantis mirties bausmės įvykdymo. Kadangi pati mačiau tuos žmonės, man buvo labai sudėtinga pasakyti, kad aš e, galiu pritarti mirties bausmės vykdymui. Mano pat, čios vardu, tačiau būdama baudžiamosios teisės specialiste aš matau, kokius um, baisus nusikaltimus uh, daro kai kurie asmenys uh, vaikų atžvilgių kitų žmonių. Todėl manau, kad mums reikia diskusijos, ponai, pospešil žodis. Dėl techninių problemų vertimo šiuo metu negali būti. S-a rezolvat? S-a rezolvat. Ar problemos jau išspręstos? Klausė pirmininkas. Nėra vertimo į čekų kalbą. Pradėkite nuo pradžių, sako pirmininkas, atsiprašome. Tikimės, kad problemos yra įspręstas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pasiūlymą, nes manau, kad ES būdama tarptautinė institucija ir gindama žmogaus teisės pasaulyje bei nuolat diskutuodama apie žmogaus teisų pažeidimus turėtų kovoti su mirties bausme. Pasaulyje dar esama 58 valstybių, kuriuose egzistuojami ties bausmė, kai kuriuose ji vykdoma barbariškai Kinė, Iranė, Saudo Arabija, tai šalis, kuriuose mirties bausmė piktnaudžiaujama. Šiandien ryte diskutavome apie jauną disidentą iš Saudo Arabijos, kuris um, turėtų būti brutaliai nužudytas. Turime su to kovoti visose tarptautiniuose forumuose, turime skatinti atsisakyti mirties bausmės, turime nepailstamai kartoti, kad esama alternatyvų mirties bausmiai, tai yra įkalinimas iki gyvos galvos, ponai Mamykinui žodis. Ačiū pirmininkė. Kiekvienas asmo turi teisę gyventi ir turi teisę į tinkama bausmės, įtinkama e, nubaudimą už savo nusikaltimus ir jeigu žmonės nutariami, nubaudžiami mirties bausmė, tai jie negali tinkamai atsakyti už savo nusikaltimus, nes kartais, jeigu teismo procesai vyksta netinkamai, žmonės praranda gyvybės už nepadarytus nusikaltimus. Praėjusius metais mirties bausmių skirimo apimtis padidėjo, ypač tokiems asmenims, kurie iš tiesų neįvykdė jiems e, inkriminuojamų nusikaltimų. Ponai Keli žodis, ačiū pirmininkė. Aš taip pat balsavau už šį pranešimą ir džiaugiuosi, kad vis daugiau šalių atsisako mirties bausmės, tai yra ypatingai svarbu pačiai Europos Sąjungai ir Europos Sąjungoje mes apskritai neturėtume diskutuoti apie tokius dalykus kaip mirties bausmės gražinimas. Žinoma, nusikaltimai kartais būna labai baisų žmonės e, kartais įniršio pagauti, nori nusikaltelius nubausti mirties bausmę, tačiau reikia elgtis civilizuotai. Nes kartais atsitinka taip, kad žmonės nubaudžiami mirties bausme už nepadarytus nusikaltimus ir po to išaiškėjo, kad jie buvo nekalti. Aš pasisakau už tai, kad būtų mirties bausmė panaikinta visame pasaulyje. Pone Makovei žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš prieštarauju mirties bausmiai. 2500 žmonių per pastaros metus buvo nužudyti dėl mirties bausmės taikymo. Kiekvieną dieną mirties bausmė pasaulyje kam nors yra skiriama už e, tai, kad kažkas nori pasinaudoti savo turimomis pagrindinėmis teisėmis, turiminėje asmenys dalyvančius protesto akcijose, pirmiausiai Ali Muhammad Al-Nimro atvejais. Šis jaunuolis dalyvavo protesto akcijose, po to buvo nubaustas mirties bausme. Prieš kelis mėnesius Saudo Arabija tam tikriems žmonėms e, nukirzdavo galūnės, rankas kojas už e, žymiai e, smulkesnius nusikaltimus. Aš noriu paklausti, ar mes gyvename viduramžiuose ar 2015 metais. Pone Šoidrovai žodis. Ačiū, pone pirmininkė. Europos Sąjungos valstybės laikosi mirties bausmės panaikinimo ir netaikymo principo. Tai nes e, mes labai aukštai vertiname žmogaus gyvybė 2014 metais 2465 žmonės, jiems buvo vykdyta mirties bausmė daugiausiai Kinijoje, pritariau šią deklaraciją. Ne dėl to, kad noriu, jog europinės vertybės būtų eksportuojamos į kitas pasaulio šalis, o dėl to, kad yra piknaudžiavimo mirties bausme šiuo metu pasaulyje, pavyzdžiui, persekiant politinius priešininkus arba siekiant e, pažaboti kitos e, religinės bendruomenės atstovus arba dėl. Ačiū, dabar periname prie rezoliucijos tema E, dėl Vengrijos e, avarijos įvyksos gerių penkeris metus patirties. Manau, kad e, reikia užkardyti kelią nusikaltimams, kad ateityje panašus nusikaltimai nebūtų pakartoti. Raginu į patvirtinti tokią nuostatą baudžiamąją kodeksą dėl raudono šlamo katastrofos Vengrijoje. Nes manau, kad neteisinga yra teikti, argumentuoti, kad nereikia žvelgti į praeitį, kad reikia sutelkti dėmesį ateitį, reikia nepamiršti prevencijos, kad panašios katastrofos ateityje nesikartotų. Tam, kad prevencija e, būtų įgyvendinta, reikia pasimokyti iš katastrofos. Reikėtų priversti atsakyti tuos, kurie yra atsakingi už tai, kas įvyko. O ir, ir būtent tam, kad būtų išsiaiškinta. Ir išsiaiškinant, kas įvykdė šį nusikaltimą, mes e, taip pat e, užtikrintume ir prevenciją. Ponas Mamikins, ačiū pirmininkė. Prieš penkeris metus Vengrija nukentėjo dėl skaudžios e, gamtinės ir pramoninės katastrofos. Šimtas žmonių žuvo, 150 buvo sužeisti. Noriu dar kartą pareikšti žuojautą jų šeimų nariams Vengrijoje. Visai nesenoje Europos istorijoje pasikartojo keletas gamtinių katastrofų. Pavyzdžiui, 2000 antrųjais Galicijoje išsipylė naftos tanklaivis. Laimiai niekas nežuvo. Tokioms gamtinės katastrofoms galima užkirsti kelią, tačiau dažnai jos įvyksta dėl to, kad e, žmonės ko nors nepastebė ir pamiršta daug ką apsprendžia ir pavojingų medžiagų saugojimo taisyklės. Ačiū. Ponas Balco. Mininkė, ačiū. Prieš penkeris metus Vengrija ištiko didžiausia pramoninė katastrofa jos istorijoje. Aplikosaugos komitetas pateikė klausimą žodžiu tarybai ir komisijai. Tai buvo labai konkretus klausimai apie tai, kaip rengėtės pakeisti teisės aktus, kad panašioms katastrofoms būtų pasipriešinta ateityje. Kaip rengėtės skirti lėšas spręsti finansinę žalą patirtą dėl šios katastrofos. Komisija niekada iš šios klausimus neatsakė. Todėl džiaugiuosi tuo, kad dabar yra patvirtinta rezoliucija, kurioje išdėstyta, ką reikia nuveikti. Ten aiškiai e, įtvirtintas principas teršėjas moka bei numatomas fondas e, tos katastrofos padarytos žalos kompensavimui. Ponios Makovė nėra, todėl dabar ponas Keli. Atsiprašau, sako pirmininkas. Dabar išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimus dėl e, e, vyrų ir moterų lygybės, dėl lygių galimybių. Atsiprašau, ponia Morvai dabar, žodis jums. Ačiū. Aš susilaikiau balsuojant dėl šio pranešimo, dėl šių priežasčių. Svarbiausias šio pranešimo, svarbiausia šio pranešimo mintis, kad mes duotume pinigų, pinigų tai vadinamams besivystančioms šalims, kurios nori atsižvelgti ES e, idėjas dėl lyčių lygybės. Aš Nieko iš principo prieš neturiu, nes aš mm, ne, na, nenorėčiau, kad būtų diskriminuojama. Aš nieko neturiu prieš, prieš mergaičių teisę eiti į mokyklą Afrikoje ar dėl draudimo e, dėl moterų genitalijų žalojimą. Tačiau pranešime taip pat sakoma, kad abortas yra taip pat žmogaus teisė ir taip vadinamos Besivystančios šalis turi tai priimti. Yra taip pat dalių dėl transseksualumo, interseksualumo, Europos normų šiais, skirtų šiems dalykams. Mes norime priversti tą šalis priimti tuos principus mainais už pinigus, o tai yra nepriimtina. Ponas Mamikins, ačiū pirmininkė. Žmonija Žmonija ir kitose pasaulio dalise susideda iš dviejų dalių - vyrų ir moterų. Ir natūralu, kad abi lytis aktyviai veikia plėtodamas savo visuomenės. O tai reiškia, kad virš nacionalinių lygmenių tai turi būti tas pats. Europos Sąjungoje dėja kai kurios tam tikro amžiaus moteris negali iki galo kontroliuoti savo gyvenimo jos prievartai ištekinimas, negali eiti į mokyklą. Tačiau labai svarbu, kad lyties pagrindų nebūtų diskriminuojama ar segreguojama. Todėl turime užtikrinti, žinoma, kad kad tais atvejais, kai duona uždirba moteris, tai taip pat jas reikia remti. Ačiū, toliau ponas Makovėjai nėra, toliau kalbės ponas Keli. Ačiū dar kartą, man buvo malonu buvo balsuoti kartu su savo frakcija už šį pranešimą, už šią rezoliuciją. Ir didelė dauguma pasisakė už šią rezoliuciją 520 parlamentarų. Tai rodo, kad mes suprantame moterų vaidmens svarbą ir mes norime, kad jų teisės būtų lygios. Tačiau mes pasisakymą prieš 7 ir 19 pakeitimus, kur kalbama apie nemokamus abortus, kad jie būtų prieinami besvysnačiose šalise. Tad aš nemanau, kad tai būtų teisingas požiūris, todėl mes atmetėme tuos du pakeitimus, jie nebuvo pritvirtinimų ir mes galėjome balsuoti už šį pranešimą. Tačiau jeigu abortai būtų siūlomi kaip prieinami nemokamai visame pasaulyje, mes tam prieštarautume. Ačiū, dabar periname prie pono Zaborskos pranešimo ir pirmiausia žodis poniai Šoidrovai. E, dėkui, važinai, pane. E, Ačiū, pane pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas varstė šį pranešimą dėl vienodo vyrų ir moterų galimybių vienodo elgesio su skirųlyčių atstovais. Manau, kad ypač atlyginimų skirtimo problemų reikia spręsti. Daug apie tai kalbame, tačiau praktinis įgyvenimas mūsų sprendimų yra nepakankamas. Pana Zaborska parengė puikų pranešimą, pateikė labai gerus pasiūlymus. Tai, kad 343 parlamento nariai balsavo už, jau patvirtina, kad, mes, e, kad buvo pasiektas aiškus susitarimas dėl e, vienodo atlygio vyrams ir moterims. Taip pat buvo pritarta įvairiems pakeitimams šio pranešimo ir kartais aš manau, kad mes pažeidžiame susidarimo principą, nes nemanau, kad kvotos arba baudos įmonėms turėtų būti įtraukti į pranešimą, nes tai nepriklauso parlamento galiojimų sryčiai. Ir tai pakenktų praktiškai gyventi pasiūlymus dėl uh, atlyginimų suvienodinimo vyrams ir moterims. Vis dėlto manau, kad vis tiek sugebėsime įgyvendinti svarbius šio prasimo pasiūlymus, kuriuos parengė pone Zaborska. Ponios, ponė Morvait, ponios Zaborskos pranešimas dėl lyčių diskriminacijos, nediskriminacijos. Aš susilaikiau dėl jo balsuojant, nes e, mes patenkame į sudėtingą padėtį. Pati pranešėja susilaikė balsuodama, ji nebalsavo už savo pačios pranešimą. Tai galėtų skambėti keistai, tačiau norėčiau paaiškinti, kodėl taip atsitiko. Tai buvo labai svarbios aplinkybės, kurios tai nulėmė. Mes e, mm. susidurėm su tokiu faktu, kad e, yra samdomos viešų ryšių kompanijos, kurios vertina Europos parlamentarų darbą ir po to pristato e, jį savo valstybės narėse, ponė Zaborska, šiuo atveju buvo priversta įtraukti tam tikras nuostatas savo pranešimą, kurios prieštarauja jos pačios išpažįstamoms vertybėms ir dėl to pranešimo tekstas buvo praktiškai iškastruotas, jeigu galėčiau taip išsireikšti patvirtinus įvairius pakeitimus, todėl mūsų institucija e, privalo išmokti šią pamoką ir ateityje tokių klaidų nekartoti. Mm. Pone Mamykinus, žodis, e, norint garantuoti vyrų ir moterų lygybę, taip pat ir profesinės veiklos srityje, būtina laikytis e, svarbiausių ES e, pamatinių principų. Akivaizdu, kad pretenduodamas tam tikras pareigas kandidatai turėtų būti vertinami vienodai nepriklausomai nuo jų lyties, taip pat gauti vienodą atlygį už tą patį darbą. Taip pat svarbu užtikrinti, kad darbdaviai sudarytų vienodas sąlygas, darbo sąlygas abiejų lyčių atstovams. Nepaisant to, esama tam tikrų biologinių skirtumų tarp lyčių, tačiau e, neturėtume leisti praktikuoti jokios diskriminacijos, todėl aš balsavau už šį pranešimą. Balsavau prieš šį pranešimą dėl akivaizdžių prieštaravimų. Vienoje pastraipoje raginate e, darbo vietų kvotų neskirsit vyrams ir moteriams ir paskui kalbate apie e, svaistančias kvotas. E, ir šis pranešimas yra nekompetencijų atspindys. Leiskite vyrams ir moteriams vienodai konkuruoti dėl darbo vietų, nekurkite kvotų sistemų. Visi gyvename laisvoje ir teisingoje visuomenėje. Geriausia būtų, kad taip ir pasiliktų ir e, suteikti galimybę žmonėms gauti darbo vietas pagal jų nuopelnus ir nieka kita. Nieko nėra pozityvaus e, toje pozityvėje diskriminacijoje. Ačiū toliau, ponas Keli. Ačiū dar kartą, pirmininkė. Ir pažvelgęs į pavadinimą pamatytum, kad visi nariai balsuos už šį pranešimą, bet atrodo, kad kai kuriems iškilo problemų dėl rekomendacijų jame. Tai turime suprasti ir e, tik 324 iš 568 narių balsavo už. Aš buvau už pranešimą, išskyrus 17 e, pakeitimo pirmąją ir antrąją dalis. Mano partija Finigel balsavo prieš tuos du pakeitimus frakcijoje. Tačiau bendrai turime padaryti daugiau, užtikrindami vyrų ir moterų lygybę, ypač pensijų klausimų, atlyginimuose ir karjeros galimybėse. Man atrodo, kad jau daug padaryta, bet reikia naujų taisyklių, kad e, užtikrintume tikrą lygybę Europos Sąjungoje. Ačiū. Žodis ponui Šogor. Ačiū pirmininkė. Šiame pranešime akcentavome tai, kad nesubalansuotas šeimos ir darbo uh, darbinis gyvenimas, tekste akcentuojama, kad spaudimas, to, tokio derinimo spaudimas yra priežastis, kodėl mažėja gimstamumas. Manau, kad reikia e, imtis gimstamumo klausimo, nes kitaip mūsų visuomenių laukia labai liūdna ateitis. Ir tai taps pagrindinė problema ateinančiais dešimtmečiais noris, noras turėti vaikų, žinoma, yra susijęs su darbo vietų nelankstumu ir e, diskriminacija, kurią patiria jaunos mamos turinčios vaikų. Bet sveikinu pranešimo nuostatas dėl e, nevienodų atlyginimų moterims. Ačiū. Ir dabar žodis pranešiai poniai Zaborskai. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai apgalėstau dėl to, kad negalėjau balsuoti už savo pačios pranešimą. Pirmiausiai todėl, kad jame yra labai daug e, gerų rekomendacijų ir nuostatų. Aš noriu atkreipti visų dėmesį į tai, kad skirtingi darbo užmokesčiai vyrams ir moterims E, atsiranda pagimdžius pirmąjį vaiką, po to jie tik didėja. Aš taip pat pamėginau išskirti ir kitus aspektus, pavyzdžiui, susijusius su moterų sveikatos priežiūra. E, Moteris šios ir tie praktiškai yra baudžiamos, tačiau aš negalėjau balsuoti už šį pakeitimą dėl tam tikrų pakeitimų, kuriems negaliu pritarti. Dėl tam tikrų lyties pagrindų uh, sukurtų ideologijų. Yra kūriamos dirbtinės e, problemos, ypač e, dėl to, kad kai kuriuose, man kilo problemų iš dėl kai kurių pakeitimų, iš kurių apskaitai buvo išbrauktas žodis moteris. Ačiū. Posėdžio protokolas bus e, pateiktas kito posėdžio pradžioje, jeigu niekas neprieštarauja, tuomet mes patvirtintas rezoliucijas iš karto perduosime jų adresatams, posėdis baigtas ir diskusija taip pat yra baigta.